Tikrai labai ačiū Juan Fernandai už tai. Taip pat noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams iš įvairių frakcijų už atliktą didelį darbą. Ir Būtų buvę aišku geriau, jeigu būtų buvę daugiau laiko dirbti su šešėliniais pranešėjais mm, dėl šio dokumento, bet ką darysi, yra parengti taip pat ir kompromisiniai pakeitimai, toliau tobulinant šį pranešimą ir kaip Juan Fernando pasakė, pranešimo tikslas yra įvertinti direktyvos poveikį jau beveik dešimt metų yra praėję nuo direktyvos 2011-36 patvirtinimo ir gyvendinimo pradžios ir buvo ir darbo grupė ir, ir seminarai surenkti ir FAM komitete. Noriu padėkoti pirmininkė ir už labai svarbius e, klausimus, e, ką jūs paminėjote pradžioje. Turėjome galimybę aptarti šios lausimus su vairiamis e, organizacijomis, agentūromis, jungtinių tautų, Europos organizacijomis įvairiomis, pilietinės visuomenės atstovais. Noriu padėkoti visiems už didžiulę paramą. Ir norėčiau pabrėžti keletą momentų. Mm, trūksta dėja oficialių duomenų. Tačiau priekyba žmonėmis yra nusikaltimas, kurio apimtis auga. Uh, auga visame pasaulyje. Negalima pamiršti to fakto, kad ES yra gana reikšminga rinka, galutinis paskirties taškas priekybos žmonėmis nusikaltimo atveju ir čia tas kal, pasakyti apie įvairius priekybos žmonėmis variantus ir uh, ir, ir dėl lytinio išnaudojimo, ir dėl darbinio išnaudojimo. Europos Sąjungoje 72 procentai mm, prekybos aukomis, prie, prekybos žmonėmis. Mm, aukų buvo e, būtent parduodamos seksualinio išnaudojimo tikslais, 90 procentų tų aukų yra moteris. Šis verslas yra nepaprastai pelningas ir todėl mm, šio nusikaltimo apimtis taip auga. Pagal pajamas, kaip jungtinių tautų skaičiai rodo, Mm, priekyba žmonėmis nusileidžia tik tai e, priekybai narkotikais. Tačiau mm, tikrai nedaug yra e, sulaikymų ir nuteisimų atveju. Apie 11 tūkstančių buvo e, įtariamų priekeivių žmonėmis 2017-2018 metais tyriami, tačiau tik tai pora tūkstančių buvo realiai nuteista. Taigi, Tai yra didžiulis nebaudžiamumas ir, ir aišku, priedo greta ta ekonominė visa nauda, kas yra didžiulė paskata, akivaizdu, kad tai lemia šio nusikaltimo apimčių augimą, mafijos nusikalstamos grupuotės. Uh, Mm, gauna milžiniškas pajamas iš šių nusikaltimų ir paskui reinvestuoja gautas pajamas į kitas rytis, išsiplaudami tas gautas pajamas. Todėl reikia akcentuoti teisės saugos tarnybų, policijos, visų kitų tarnybų bendarbiavimą. Be tarptautiniu mastu, jeigu būtų tas bendarbiavimas tarp teisės saugos tarnybų mm, Europoje ir visame pasaulyje aktyvesnis, tai tikrai nusikaltėliams nepavyktų taip lengvai užsiimti šią veiklą. Uh, reikia sutelkti dėmesį konkrečiai į finansinę pusę, mokesnius nusikaltimus. Tos mafinės grupuotės gauna didžiulės pajamas ir paskui jas išsiplauna ir mums nepavyksta dar tinkamai kovoti su tuo. Iš tikrųjų, jeigu neatseksime lėšų judėjimo, ne, negalėsime efektyviai kovoti su, su tokiais nusikaltimais. Antras dalykas, aišku, reikia nepamiršti ir visos paramos šių nusikaltimų aukoms. Dažniausiai, aišku, tai yra lyties pagrindų paremtas nusikaltimas, bet yra m, mm, iš ties e, e, svarbu kalbėti apie pažeidžiamas grupės, šiuo atveju tai yra ekonomiškai pažeidžiamas grupės, kurios dažniausiai nukenčia nuo priekybos žmonėmis nusikaltimų ir būtina tikrai atsižvelgti į tą būtent pažeidžiamumo aspektą, kad dažniausiai tai yra mm, itin pažeidžiamų grupio e, asmenys ir iki 50 procentų priekyba žmonėmis aukos yra um, e, ES viduje uh, vykdytų nusikaltimų aukos yra ne iš už ES atvežti žmonės. Uh, nebūtina kirsti valstybės sienos, kad e, nus, būtų nusik, priekybos žmonėmis auka. Ir mes turime kriminalizuoti paklausą valstybėse narėse, tai akivaizdžiai rodo įvairiausi tyrimai, kad yra efektyviausias kovos būdas, todėl mes norime, kad direktyva būtų peržiūrėta ir tinkamai uh, perkelta į valstybių narių teisės e, aktus, nes negalime užsimerkti, kai eina kalba apie tokį nusikaltimą, e, kai eina kalba apie bet kokią priekybą žmonėmis, o ypatingai priekybą žmonėmis e, seksualinio išnaudojimo tikslais. Šiuo atveju, šių nusikaltimų atveju tai paklausa skatina šios nusikaltimus. Tai nusikaltimai, kurie sukelia tokias nežmoniškas kančias ir iš iš tikrųjų be paklausos tie nusikaltimai neegzistuotų, todėl turime spręsti paklausos klausimą. Turime dirbti kaip galima greičiau, suprasti tas sąsajas tarp priekybos žmonėmis ir prostitucijos rinkos e, nepriklausomai nuo valstybių narių teisinių sistemų skirtumų, mes turime analizuoti, kaip um, priekyba žmonėmis skatina prostituciją ir at, prostituciją kaip skatina priekybą žmonėmis. Mes turime išsiaiškinti atsakingus asmenys, aišku, ir nus, išsiaiškinti, kas potencialiai galėtų būti aukos, į ką orientuojasi tos mafinės grupuotės, kad tokiu būdu būtų galima stiprinti policijos veiksmus prevencijos pusėje. Tas yra gyvybiškai svarbu turi būti dirbama su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios dirba daugybę metų jau šioje srityje gyvenime. Ir aš manyčiau, kad šie elementai būtų svarbiausi. Ačiū e, mūsų šis klausimas numatytas iki 18.15. Mes tiek laiko turime, o sąrašas kalbėtojų yra išties ilgas sudarytas, tad labai prašau visus kalbėti kaip galima trumpiau. Pusantros minutės e, labai prašyčiau į tiek sutilpti, nes e, tikrai nespėsime, jau dabar yra 18 valanda. Marija Volš yra pirmoji sąraše. Marija Volš, ar jūs prisijungusi? A, ne. Rosasteras, ar prisijungusi? Prašysiu kalbėti trumpai. Please press speak button. Speak button į video, por favor. Prašom įsijungti mygtuką ir kad matytumėm vaizdą. Ah. Rosa. Video. Imprescindible. Micro, video. Conexión. ¿No? nėra tinkamo ryšio. Negalime jūsų girdėti. Panašu, kad Rosa bando prisijungti, tačiau tikamo ryšio nėra. Who's gonna make it? Thanks, Chair. Yes, please, make it. Uh, Marija Walsh. Ačiū pirmininkė, labadiena kolegos. Aš norėčiau perduoti kolegos Vincės žodžius, jisai dėkoja už tikrai labai um, svarbius viešus klausimus, kurie suteikia labai daug informacijos, tai priekybo žmonėmis ir panas Vincė pritarė pranešėjų pozicijai, kad ES ir valstybės narės privalo stiprinti pasangas kovoti su šiuo baisiu nusikaltimu, kuris sugriauna e, daugybės itin pažeidžiamų e, asmenų, moterų ir vaikų um, gyvenimus tai yra baisu, kaip yra pažeidžiamos aukų teisės, tas nusikaltimas išlieka toliau e, nepaprastai pelningų ir, ir, ir lengvai prognozuojamų dėje. Tai yra baisus, žiaurus nusikaltimas ir turi būti nuodugnus, um, efektyvus. Tyrimai atlikti turi būti efektyviai keičiamas informacija tarp tarnybų. Šio nusikaltimo pelningumo klausimą taip pat reikia spręsti. Reikia spręsti paklausos klausimą, e, reikia kriminalizuoti atvejai, kuomet naudojamasi tokiamis paslaugomis, žinant, kad tai yra priekybos žmonėmis aukos. Aišku, mūsų technologijos tobulėja ir todėl mes turime neatsilikti nuo to ir, ir čia policijos e, turėtų būti e, darbo prioritetas. E, ponas Vince nori pasakyti, kad mielai toliau dirbs su bendra pranešėjais ir ačiū pirmininkė, kad leidote man pasisakyti pono Vincės vardu. Rosas Taras. Ačiū. Rosas Teras, ar jau prisijungėte? Lugar, Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti FAM komitetui. Noriu padėkoti moterų reikalų komitetui, Evelin, už šios diskusijos surengimą. Noriu pabrėžti šios dalykus taip pat prekyba žmonėmis yra nusikaltimas, kuris yra labai rimtas, tai yra pagrindinių teisų pažeidimas, nes žmonės traktuojami kaip prekės. Šios direktyvos gyvendimo įvertinimas praėjus dešimčiai metų e, verčia mus padaryti tam tikras išvadas, kurios rodo, kad mums reikia imtis teisėkuros darbo ir spręsti toliau šią problemą. Matome, kad yra daug aukų europiečių. Galutinė paskirties vieta yra Europoje, taip pat yra daug priežasčių prekybai žmonėmis. Bet e, kai prekiaujam žmonėmis seksualiniam išnaudojimu, tai tai yra lytinis nusikaltimas, prevencija vykdyti yra labai sudėtinga, labai aiškiai reikia perkelti uh, E, šią direktyvą į nacionalinę teisę, kad būtų kriminalizuojama ir paklausa. Galima daugiau, reikia daugiau padaryti bendradavimo prevencijos srityje. Taigi mes pateiksime savo pakeitimus e, taip pat ir sveikiname pranešėjus. Renew. Libė Hilde Bautmans, ar jūs jau prisijungėt? Ar pavyks? Ar esat ten? Taip, čia esu. Ar matot ir girdit? Kolegos, aš noriu padėkoti abiems pranešėjams už atliktą darbą Kova su priekyba žmonėmis dabar svarbesnė negu bet kada anksčiau ir tik tvirtais teisės aktais tą kovą galime laimėti. Manau, kad pranešimo projekte yra gerų elementų, suteltas dėmesys į bendradarbiavimą tarp valstybių narių, nors dar išlieka daug erdvės tobulėti. Taikiame rekomendaciją toliau tobulinti priekybą žmonėmis direktyvą, yra konkreti dalis skaitmeninėms priemonėms ir internetiniai priekybai ir taip pat didelis dėmesys skiriamas vaikams, ypač vaikams migrantams. Man tie klausimai labai rūpi, nes prieš keletą metų Europolas labai aiškiai pareiškė, kad Europoje 10 tūkstančių nelydimų nepilnamečių dingo. Jie atvažiuoja Europą ir pradingsta, todėl man atrodo, kad vaikų, migrantų apsauga yra viena iš svarbiausių temų. Aš labai laukiu tolesnio bendradarbiavimo su visais, kurie prisideda šio prie šio pranešimo. Tikiuosi, kad jis bus geras. Ačiū. Ačiū. Toliau Marija Noičil iš socialdemokratų. Prašom, Riušte. Žodis jums, Marija. Sujungiame jūs. Labai ačiū ir aš savo ruoštų visiems dėkoju už puikų darbą, už darbo metodą. Ir svarbiausi klausimai jau buvo paminėti dėl žmonių prekybos. Aš norėčiau kaip Vokietijos atstovė pasakyti, e, kas yra svarbiausia. Aš labai džiaugiuosi, kad uh, pagaliau yra kalbama apie tai, kad paklausa turi sumažėti, nes aš laikausi nuomonės, kad būtent paklausos mažinimas turi būti maž... E, e, vykdomas, kad sumažėtų priekyba žmonėmis. Vokietijoje e, dabar kalbame, kad e, prostitucija yra legali ir norime apginti tą jos legalumą, bet niekas nemato, kad ten yra ver, e, plėšiami žmonės, pagrobiami žmonės tam tikslui. Savanorių prostitučių nėra labai daug. Didžioji dalis moterų yra iš skurdo ištrauktos moteris ir įveltos į priekybę žmonėmis. E, arba uh, už pinigus, arba tiesiog joms darant spaudimą. Ir aš norėčiau palinkėti kitų valstybių narių kolegoms, kad uh, E, juo darytų dar didesnį spaudimą Vokietijai, kad būtų mažinama prostitucija, legali prostitucija Vokietijoje. Tik taip mes sumažinsime nelegalę priekybą žmonėmis. Tai yra labai svarbus priekybą žmonėmis objektas ir aš noriu pabrėžti, e, kad čia turime dirbti. Dėkuoju tiems kolegoms, kurie jau labai daug kalbėjo apie paklausos mažinimą. Aš manau, kad tai yra esminis poreikis dabar. Ačiū Marija Nočil. Nikol Fest. E, Libe, ID, jos nėra. Sven. Ar kas nors dar yra? Ar kas nors dar prisijungė? Nikola Fest, ar prisijungusi? Žodis jums. Mes pasiruošę. Ar galit paspausti mygtuką Speak? Pone Fest. Vyriškis čia bus ponas Fest. Ne, nepavyksta. Tada einam prie FEM komiteto atstovės iš ID, Kristin Andersen. Ar jums pavyks prisijungti? Irgi ne. Live. FEM žalieji. Ernest Urtasiun. Teisingai, Ernestai, prisijungęs? Irgi ne. Asita Kanko iš Live komiteto. Ar pavyks? Asita Kanko. Taip, aš čia, aš čia pirmininkė, ačiū. Tikiuosi, kad girdit. Noriu pabrėžti, kad šis parlamentas daugybę kartų akcentuoja, kad ES teisės aktai nesugeba efektyviai užblokuoti priekybą žmonėmis ir apsaugoti aukų. Beveik pusė aukų ES viduje yra ES piliečiai. Trešdaliai aukų yra parduodami iš vienos valstybės į kitą arba net savo valstybės viduje. Didžioji dalis e, aukų yra moteris ir mergaitės. E, ketvirtadalis priekybos aukų yra vaikai. E, tačiau e, instituciniai veiksmai yra nepaprastai menki. Šios direktyvos prieimimas nėra pakankamas. Europolas ir Eurojustas atlieka pagrindinį vaidmenį šiame darbe. Ir kiekvienais metais mes vis kalbam, kad toms institucijoms nepakanka resursų taip sudėtingi finansinių požiūrių laikai, bet aišku, labiau negu bet kas kita, priekyba žmonėmis turi būti politinės darbo tvarkės prioritetas. Interneto bendrovės mums turime kelti reikalavimą, kad viskas, kas susijęs su priekyba žmonėmis, būtų išbraukta. Tos įmonės turi pinigų, turi pinigų, kad sukurtų kompetenciją, sukurtų žinias tam darbui atlikti. Mums reikia labai plačios visuomenės informavimo kampanijos, kad žmonės uh, E, e, matytų, suprastų, kurios mergaitės ar moteris yra perkamos ar parduodamos. Turime įtraukti medikus, socialinius darbuotojus, žmonės, kurie gali suteikti pagalbą paramoms. Komisija ir nacionalinės vyriausybės turi kartu sukurti darbo grupę, kuri naujuosius teisės aktus įvertintų e, per visą politinį spektrą. Mes turime bendradarbiauti. Uh, Suprantame, kad reikia sukurti labai aiškus kontrolės standartus ES duomenų bazėms ir internetinėms sistemams. Negalime taikyti su tuo, kad 2020 metais priekyba žmonėmis vyksta Europos žemėje. Mes kalbam apie daugybę įvairiausių problemų šiandien, bet ši tema yra skaudesnė už visas kitas. Kiekvienas iš mūsų galime tapti priekybo žmonėmis aukomis. Tas rykštė smoga ir turtingiesiems, ir vargšams. Ir šiais laikais ES mums bediskutuoja bendradarbiaujant yra seksualiai išnaudojamų už pinigus vaikų. Moteris yra išeikvojamos kaip tarnaitės namuose, o vyrai yra verčiami gamyklose septynės dienas už menkiausią atlyginimą dirbti gamyk... E, e, nuolat. nuolat. Ir mūsų pareiga yra sugražinti tiem žmonėms laisvę, laikas veikti ir mes dabar kalbame apie galimą priemonę tam. Yes. Ačiū. Toliau Jessica Treglit, EKR frakcijos Stegrid iš EKR frakcijos FAM komitetas. Ne, neprisijungus ar prisijungus. Ar pavyks? Ausinės tik susitvarkykit, nes kažkaip su tom ausinėm negerai veikia. Ar veikia ryšys? Do you make it? Pone Sigrid, ar prisijungite? Shall we move and then be back? Tada gal eikim sąraše tolyn. Marin Bjork, Malin Bjork, iš GUE. Ar prisijungiat, Malin Bjork? Paspauskit mygtuką. Štai, mes jūs matom. Labadiena, ar girdit? Taigi, tikiuosi, kad mane girdite. Ir noriu tik padėkoti abiems pranešėjams nepaprastai svarbu pranešimą parengus. Aš e, tuos klausimus FAM komitete svaršiau, dabar esu lybė komitete ir tojais klausimais dirbu. Noriu padėkoti ir tiems, kurie jau kalbėjo apie paklausos mažinimą. Ir galbūt reikėtų vis tik e, pasakyti, kad turime kriminalizuoti e, tokių paslaugų naudotojus. Jeigu paklausa E, ir yra. E, jeigu kažkas naudojasi tų priekybos žmonėmis aukų paslaugomis, jie turi būti nubausti. Aš labai nusivyliau, kad per klausimą nieko nebuvo pasakyta apie e, aplinką, kurioje žmonės yra, žmonės patenka į priekybą žmonėmis. Europolas apie tai nepakankamai kalba. Mes turime išsiaiškinti priežastis, kodėl žmonės yra eksploatuojami. Mes žinom, kad daugiausia kalbama apie seksualinį išnaudojimą. Todėl mes turime kalbėti apie priekybos žmonėmis aukų uh, naudojimą prostitucijai uh, prostitucijai. Kolegi iš Vokietijos apie tai kalbėjo, bet tai ne tik Vokietijos problema, ir kitose ES šalise tai egzistuoja. Turime tą sustabdyti. Kitas dalykas, man atrodo, kad mes turim gerą teisės aktą, galbūt reikės jį papildyti, e, įtraukiant priekybą žmonėmis aukų paslaugų naudojimo baudimą, bet man atrodo, kad galbūt reikės ir specialios teisinės priemonės. Kitas dalykas, turime labai aiškiai pasakyti, kad uh, turime e, labai Palermo protokolo gerą apibrėžimą. Apibrėžtis yra labai gera, bet kartais net ir klausime, kurie prieš kelias dienas organizavo, matau, kad žmonės painioja priekybą žmonėmis ir kontrabandą, jie painioja migraciją ir priekybą žmonėmis. Uh, Problema yra ta, kad ES piliečiai lygiai taip pat yra pažeidžiami priekybos e, boje žmonėmis. Aišku, kai esi migrantas, gali papulti į priekybos žmonėmis rankas, bet mes nesakome, kad žmonės yra parduodami, jeigu jie kerta sienas kaip migrantai. Čia mes turim sutelkti dėmesį į konkrečias grupės. Nigerijos moteris, pavyzdžiui, žinome, kad yra labai populiarios prostitucijos rinkose Europoje, todėl mes migraciją turime iš tos perspektyvos vertinti. Ir galbūt savo pranešime reikėtų apie tai labai aiškiai kalbėti. Užbaigsiu pasakydama, kad daugiau studijų nebereikia. Nebereikia jokių svarstymų, seminarų, diskusijų. Dabar reikia veikti. Ir dar kartą aš noriu pasakyti, kad ES institucijos Eurojus ir Europol turi kalbėti garsiau, o nacionaliniu lygmeniu reikia, kad dokumentai būtų geriau įgyvendinami. Aš džiaugiuosi, kad renkiamas šis pranešimas ir dėkoju abiems pranešėjams. Oh, much, like announce... Ačiū, Malin. Noriu tik tai paskelbti, kad laikas eina į priekį ir mūsų Libė komiteto bendra pirmininkis turėjo išvažiuoti į oro uostą, todėl aš perimu pirmininkės vietą ir labai norėčiau e, kreiptis į visus, kurie dabar dar kalbės, kalbėti kuo glaučiau, nes e, FAM komitetas dar po to dar posėdžiaus. E, pone Šteigrūt, Šteigrit, atrodo, kad dabar ryšys veikia, žiūriu į technikus. Ar veikia? Šteigrūdė, kolegė. Gavau informacijos, kad dėja neveikia ryšys. Gaila, bet nėra. Toliau. Ahenė Rodrygės Pelopė. Irgi jos gerai atrodo. Tada žiūriu, ką techninis personalas man sako. Visiems turi būti suteikta galimybė pasakyti, jeigu jie nori, bet ryšio nėra. Tada pernai prie ponios Jarokos. Lyvija Jaroka. Ar jūs prisijungusi? Žodis jums. We see you, we can hear you. Matome jūs ir girdime, bet staiga jūs ėmėte ir pradingot. Štai, vėl aš esu čia. Aš irgi jūs matau ir girdžiu. Labai ačiū abiems pranešėjams už labai gerą darbą. Dėkoju visiems kolegams, kurie kalbėjo apie tai, kad reikia kriminalizuoti paklausą. Per pastarosius dešimt metų įvyko labai daug pokyčių, kaip daugelis jau minėjote. Ir mes suprantame, kad yra mm, padaryta daug kovojant su priekyba žmonėmis, seksualiniam išnaudojimu, internetu tai vyksta labai daug, žinome. Labai svarbu kalbėti apskritai apie internetinio sekso pažabojimą. Daug vaikų yra e, tampa e, prekybos aukomis internete. Dar vakar Vengrijoje buvo šokiruojanti informacija paskelbta, kad e, vienas iš prekeivių žmonėmis nusižudė, kai e, policija jį persekiojo. Turim kalbėti apie moterų apsaugą. O aš kalbu apie tas moteris, kurios yra nepakankamai atstovavimas Europoje. Aš kalbu apie moteris iš Romų bendruomenės. Mes esame labai dažnai priekyba žmonėmis taikiniai, todėl prevencija mums yra labai svarbi toms moterims, kurios yra iš getų, iš labai skurdžių zonų. Vienintelė prevencinė priemonė yra švietimas. Ir ne tik tada, kai e, e, jau tampi prekybos auka ar pre, e, esi išnaudojama būtyje. Tai, kas vyksta dabar, yra šoki, šokiruoja. Bet mums atrodo, kad ne tik švietimas yra svarbus kaip prevencinė priemonė, mes turim kalbėti apie e, moterų ištraukimą iš sekso verslo. Komisija labai daug kartų yra kalbėjusi apie tai, kad reikia 7-9 mėnesius vykdyti projektus, kuriuose būtų mokamos buvusios prostitutės, kad kai jos jau išbrenda iš to uh, lizdo, uh, iš to purvo, kad ji nebesugrįžtų. Mes turim kalbėti apie internetinį švietimą, galbūt netgi e, tų žmonių auklėjimui. Paskutinė, ponia Činyčia, labai trumpai prašom, kad galėtume laiku baigti svarstyti šį klausimą. Sì, grazie. Anch'io voglio ringraziare il collega Lopez. Labai ačiū, noriu padėkoti kolegoms. Lopes Aguilar ir e, Rodrygės Ramos už šį pranešimą. Prekyba žmonėmis yra vienas rimčiausių nusikaltimų žmonių atžvilgių jų orumui. Ir mes žinome, kad Toks nusikaltimas paveikia labiausiai moteris ir vaikus, labiausiai pažeidžiamas. Per daug vaikų, per daug jaunų moterų tampa tokio, tokių nusikaltimų aukomis. Taip, mes turime stiprinti kovą su nusikaltelių organizacijomis, kurios, kurios iš to pelnosi. Norime, kad šie nusikaltimai būtų perskaiami pagal baudžiamąją sistemą ir kad iš nusikaltėlių organizacijų būtų uh, konfiskuojamas pelnas. Bet yra dar vienas aspektas, kuris man labai rūpi, tai yra aukos, ypač vaikai, kurie yra aukos. Kaip žinome, ne visos valstybės narės dar yra prieimusios tinkamas priemonės tokių pažeidžiamų vaikų atžvilgių ir nepatirtinosios yra priemonių jiems padėti, kai jie tampa aukomis, patiria tokias traumas. Tai labai svarbu ir tai yra labai svarbus šio reiškinio aspektas. Ačiū. Labai ačiū. Dėkuoju visiems pasisakiusiems už jų indėlį. terminas Pakeitimams šiam pranešimui yra lapkričio 10 diena, 18 valanda. Ir tokiu būdu aš noriu padėkoti dabar abiems pranešėjams už jų darbą. Ir... Taigi, baigėme šio klausimo aptarimą šiandien. Dėkuoju visiems Lybė komiteto nariams taip pat, kurie dalyvavo šiame posėdėje. Labai ačiū ir gero vakaro jums. Na, o dabar grįžtame prie FAM komiteto posėdžio pratesimo. Toliau labai svarbus e, punktas. Turime dar atlikti vieną balsavimą nuotoliniu būdu dėl galutinio teksto, dėl stiprios socialinės Europos teisingam virsmum. E, tai yra Jadvigos Višnevskos praneš... nuomonė. Žinote, kokios yra procedūrinės taisyklės, taigi visi nariai, kurie gali balsuoti, yra gavę balsavimo biletenius elektroniniu paštu. Dabar turime patikrinti kvorumą, tie, kurie turi teisę balsuoti, prašome paspausti mygtuką noriu kalbėti, prašom, turime patikrinti, ar turime kvorumą. Palaukime šiek tiek. kol kas nepakanka narių. Dar kol kas trūksta. Prašom dar paprašyti narių pakelti ranką. So the coordinators maybe also contact those. Gal galima susisiekti ir su koordinatoriais, kurie dar neprisijungia? Like Labai trumpa pertraukėlė, vienos minutės. Ar jau turime kormą? Ehm, gaunu informacijos, kad mums dar trūksta vieno nario. Ehm, labai trumpa pertraukėlė iki vienos minutės. Ne, man pasakė, kad kvorumas pasiektas, taigi nereikia pertraukos, iš karto pradame balsavimą. Taigi kvorumą turime ir galime pradėti balsavimo procedūrą. Bet prieš pradedant procedūrą noriu informuoti Jūs, kad pranešė šios nuomonės autorė yra Jadviga Viešneska. Ji man šiandien pranešė, kad ji norėtų atsiimti savo pavardę iš šios nuomonės po to, kai buvo nubalsuota dėl mm, pakeitimų. Taigi mano pareiga pagal mano užimamą postą yra perimti šios nuomonės autorystę. Taigi dabar galime pradėti balsavimą. Jis vyks nuo 18.30 iki 19.30. Prašom pasistengti atsiųsti savo balsavimo biuletenius nuo 18.30 iki 19.30. Rezultatai bus pristatyti elektroniniu paštu ir paskelbti mūsų interneto svetainėje, kaip įprastai. Taigi pradedame balsavimą. To... Ir toliau 13 klausimas, kiti klausimai. Norėčiau trumpai painformuoti, kad visi gavote elektroninį laišką, kad lapkričio 4 dieną bus bandomasis balsavimas, e, išbandant naują Europos parlamento balsavimo sistemą. Jums buvo išsiusta ši informacija, bet norėjau pakartoti tai žodžiu, turint šią progą ir tikiuosi, kad toliau sėkmingai balsuosime su naujaja sistema, kurią Europos parlamentas sukūrė neseniai. Jeigu niekas daugiau nieko nenori pasakyti, Tai turiu pranešti, kad kiti posėdžiai vyks lakryčio 9 dieną 13.45 iki 15.45 ir 12 lakryčio nuo 16.45 iki 18.45. Tokiu būdu mūsų posėdis baigiamas. Noriu padėkoti Jums visiems. Labai keista, kaip visada, dirbti tokiais, tokia forma bet visi ženklai rodo, kad mes priprantame pamažu. Ačiū Jums už dalyvavimą, gero vakaro, o tiems, kurie grįžta namo, geros kelionės namo. Ačiū.